glaudesnius santykius su ES. Mes negalime pamiršti savo atsakomybės e, atsiliepti į tų žmonių lūkesčius. Ačiū. Grazie. Cari colleghi, ho il piacere di informare. Mėly kolegos, dabar noriu Jums pranešti, kad tarp parlamentinių posėdžių metu šiomis dienomis e, mūsų Parlamente dalyvauja ir Kinijos liaudės Respublikos delegacija, pažymint 29-asias tarp parlamentinių ryšių metinės. Noriu, kad nuoširdžiai pasveikintume šią delegaciją tiek uh, AFET komiteto pirmininką, tiek delegacijos pirmininką Revelinį yra šios 20, šio 29-ojo bendro posėdžio pirmininkai. Europos parlamentas e, džiaugiasi, kad šie dialogai vyksta nuolat ir mūsų santykiai tarp šių dviejų parlamentų vis stiprės. Mes bendrai nagrinėsime abiems parlamentams svarbes temas. Noriu pasveikinti abiejų delegacijų narius. Noriu užtikrinti, kad bendras keitimasis nuomonėmis užtikrins, kad mūsų institucijos ras bendrą kalbą. Ora, per il gruppo eh, de confederal. O dabar vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu ponas Šalts. Dvi... Visas pasimintis. E, pone vyriausioji įgaliotinė, pone pirmininkė, mes dažnai kalbame apie ES ir Rusijos federacijos santykius. Savo frakcijos vardu aš Turiu pasakyti, kad vertinant šią rezoliuciją, mūsų frakcija, nors ir labai dėlsdama, e, po šią rezoliuciją pasirašė. Ši rezoliucija buvo pirmoji rezoliucija susijusi su Rusija įsigalios Lisabono sutarčiai. Turime parodyti, kad ES yra labai ryštinga e, sąjunga ir Rusija vertina kaip svarbę partnerę. Noriu pabrėžti, kad 2010 e, metais Rusija kaip paskutinė valstybė ratifikavo Europos žmogaus teisų konvenciją. Ir tai parodė, kad ji yra svarbi partnerė. Kalbant apie darybas dėl bevizio e, režimo, turiu pasakyti, kad mes jau septynis metus e, derimės, o jokių rezultatų kol kas nėra. Aš visiškai pritariu, kad e, pateiktas pasiūlymas eina gera linkme, siekiama tikrosios modernizavimo partnerystės, tačiau vis dėlto būtų buvę galima padaryti ir daugiau. Dabar yra nuspręsta, kad Europa nesidalins savo moksliniais atradimais ir technologijomis su Rusija tais atvejais, kai e, projektus koordinuos Rusijos vyriausybė. Manau, kad tokiu būdu tarsi paro... išreiškiame savo nepasitikėjimą Rusiją. Mano supratimu, turėtume iškelti savo klausimą ir pabrėžti, kad didžiausias iššūkis yra abipusis pasitikėjimas. Dabar esame per daug e, tuščios retorikos, per daug tuščių projektų. Ir mums reikėtų akcentuoti tokių projektų plėtrą, kurie didina pasitikėjimą ekonomikos ir socialinio gyvenimo srityje. Turėtume stiprinti ES ir Rusijos santykius. Mes Rusiją dažnai vertiname kaip strateginę energetikos e, partnerę, tačiau ypač šioje srityje esama labai daug nesusipratimų ir būtent šią sritį turime koreguoti, labiau pasitikėdami Rusiją. E Ačiū Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu, ponas Provera dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusija bus labai svarbia strateginė partnerė Europos Sąjungai, todėl labai svarbu e, sudaryti platų bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimą su Rusija. Tai ypač svarbu ES užsienio politikai, nes taip sukurtume formą bendradarbiavimui visose sritise su Maskva. Pavyzdžiui, dvišalė priekyba, vizų uh, atsisakymas, uh, legali migracija ir kontrolė, kova su terorizmu, uh, kova su klimato kaita ir taip pat neatidėliotini klausimai, pavyzdžiui, Irano brandolinė programa, taikos sėkimas e, Kaukaze bei taikos procesai vidurio rytuose. Energetikos srityje ES teks atsisakyti tam tikro iš ankstinio nusistatymo ir veikti e, nusekliau ir išmintingiau. Jei norime išspręsti energetinių išteklių saugumo problemą, turime pripažinti, pietų srauto programos pridėtinę vertę, nes ji užtikrintų uh, E, saugų kelią gausiems energetiniams ištekliams per ateinančius kelis metus. E, Santykiuose su tokia svarbia partnerė kaip Rusija, Rusijai reikia dirbti keliomis lygia grečiomis kryptimis. Viena vertus spręsti vertybių ir ideologijos klausimus, bet taip pat e, nepamiršti praktinio požiūrio į dviejų valstybių santykius. E. Ačiū. Sako pirmininkė neprisijungusių parlamento narių, ponas Lepenas dviems minutėms. Pone pirmininkė, pone vyriausioji įgaliotinė, norėčiau Jūs pasveikinti e, pasiekus naujo dinamizmo ir įkvėpus naują, naujos gyvybės šiems dviejų šalių santykiams. Manau, kad naujoji partnerystė bent jau pabrėžia tai, kad Rusija yra neišvengiama svarbi ES partnerė. E, Norėčiau pasidžiaugti jūsų žodžiais dėl bendradarbiavimo su Rusija krizių valdyme taip pat. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. ES reikalavimai visada nušviečiami, o kaip partnerio, partnerės reikalavimai, ar tie, jie pamirštami, pavyzdžiui, kalbant apie energetiką arba apie rytų partnerystę, ar atlantiniai mūsų partnerės siekiai. E, ir laikomasi labai tvirto kelio, tačiau kaip su žmogaus teisų pažeidimais? Atrodo, kad apie tai kalba tik Rusija, kalbama, o kaip poli, su policija, juk netaikomi to, tie patys standartai kaip santykiuose su Kinija, kai kalbama apie e, žmogaus teisų užtikrinimą. Pavyzdžiui, Kinijai sakome, kad jos gamyklose e, nesilaikoma bazinių reikalavimų, tačiau kita vertus pamirštami kiti dalykai. E, šalyje val, šalį daug metų valdė marksicinis režimas, Tačiau dabar gimsta nauja nacija, jis susiduria su įvairiausiais sunkumais. Tačiau turime, mes Europoje turime būti kuklesni. Nepamiršti, kad ši Europos supervalstybė nepasiekė savo tikslų, nežiūrinti tai, kad e, deda visas e, reikalingas pastangas ir investuoja visas reikalingas priemonės. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir priminti, kad Tarybų sąjungos atžvilgių mes šioje Europos dalyje buvome labai pakantus komunistų režimui. E, buvo kalbama apie nusiginklavimą, prisiminkime Gorbačiovo laikus, tačiau dabar tie patys žmonės jau kalba apie partnerystę tarp Europos sąjungos ir Rusijos ir vartoja visiškai kitus terminus. Taigi norėčiau jūs informuoti kad bus naujų tendencijų, naujų įvykių, nes bus atverti slaptieji e, Sovietų Sąjungos archyvai. Aš manau, kad taip e, sužinosime daug informacijos apie šaltojo karo baigtį, apie pono Gorbačiovo vaidmenį, apie tai, kas įvyko tuo metu, taip pat apie Rusijos pajėgas tuo metu ir dabar. Galbūt buvo bandoma nuslėpti tam tikrų sovietų projektų įgyvendinimą. Kaip ten bebūtų, Rusija yra svarbi strateginė Europos valstybių partnerė. Todėl manau, kad mes turime stiprinti savo santykius, nes tai e, naudinga visiems kultūros, civilizacijos, istorijos, geografijos, dvišalių interesų kontekste. Uh, Rusija yra daug arčiau mūsų nei kitos valstybės, nežiūrint tai, kad tas kitas valstybės mes kviečiame prisijungti prie ES. Ačiū. Grazie, diamo ora la parola agli altri. Dėkuoju. Dabar pasisakys atskiri įvairių frakcijų nariai. Dvi minutės poniai Omen Reutin. Gerbiamas pirmininkė, um, kolegos, ponė Ashton. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie dirbo rengdami šią labai aiškę ir gerą rezoliuciją. Pone Ašton, šioje rezoliucijoje esama ir daug kritinių pastabų. Ir kaip jau mano kolegos minėjo, mes taip pat manome, kad vis dėlto to susitikimo tokie kuklus rezultatai yra todėl, kad um, Rusija netaip mielai bendradarbiauja su ES kaip ES su Rusija. Na, kaip Jūs vertinate šį susitikimą? Ar jūs manote, kad buvo įmanoma kalbėti europiniu balsu? Ar buvo kalbama apie teisinę bazę, apie tai, kad e, rengiant šį susitarimą, šią partnerystę reikėtų numatyti privalomus tikslus ne tik energetikos srityje, tačiau ir žmogaus teisų gynimo srityje. Taip pat noriu paklausti, ar um, partnerystės susitarime yra numatyti labai aiškus prioritetai. Na, modernizavimo partnerystė, aišku, yra svarbus dalykas. Galima e, tokioje partnerystėje numatyti bendradarbiavimo būtinybę. Tačiau man pati modernizavimo savoka nėra aiški. Būčiau mielai su jumis e, pakalbėjusi dar prieš posėdį apie modernizavimą. Na, kalbant apie PPO siekiant šios partnerystės, e, siekiant PPO narystės, reikia kalbėti ir apie kovą su korupcija. Nesvarbu, kaip bebūtų, manau, kad mes šioje rezoliucijoje turime labiau akcentuoti klausimus susijusius su žmogaus teisėmis. Aišku, daug pakeitimų buvo pateikta, manau, kad reikėtų šiems pakeitimams pritarti. Kolegos, atsiprašau, e, teks išjunginėti mikrofonus, nes e, kiekvienas iki ilgiau kalbėti 40 sekundžių tikrai neįmanoma. Dabar pasakys ponas Svoboda. Presidentin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponė vyriausiai galiotinė, noriu padėkoti Jums už Jūsų pranešimą, kuris buvo labai aiškus, labai atviras. Jūs e, aiškiai parodėte, kaip, kokia svarbi ES ir Rusijos partnerystė. Aišku, aš irgi pasisakau už strateginę partnerystę. Deja, reikia pripažinti, kad Rusija yra tokia partnerė, kuri ne visada laikosi savo įsipareigojimų ir sutarčių. Kalbant apie Gruziją, mes labai kritiškai pasmerkėme Rusijos žingsnius. Uh, E, Gruzijos krizės akivaizdoje, tačiau pamatėme vėliau, kad Rusija nesilaiko tam tikrų įsipareigojimų, nes tie įsipareigojimai tarsi silpnina Rusijos poziciją. Dabar vėlgi gan kritiška situacija Kirgistane ir čia vėlgi tarsi um, pageidautinas Rusijos vaidmuo būtų įsikišti į konfliktą ir taikiai bandyti jį išspręsti. Mūsų laimiai Rusija kol kas laikosi jungtinių tautų įpareigojimo. Aišku, mes visi siekiame, kad Rusija taptų strateginę partnerę, tačiau reikia akcentuoti, kad Rusija privalo laikytis tų įsipareigojimų, kurie yra numatyti jungtinių tautų organizacijos. Na ir Baigdamas, e, kadangi buvo kalbėta apie Ukrainą, noriu pasakyti, kad e, mes labai palankiai vertiname Rusijos ir Ukrainos santykius, tačiau šie santykiai galėtų būti gerinami ir toliau, nes tai yra neatsiemas ir es partnerystės dalis. O į Trentą la parola. Viena ir pusė minutės, pusantros minutės ponui Lamsdorfui. Pone komisijos pavaduotoja, pono Svobodos mintis, mintys atitinka ir mūsų frakcijos poziciją. Mes, aišku, norime tos partnerystės, tačiau jos kol kas nėra, nes e, strateginė partnerystė negali būti sukurta, jei Rusija nepripažįsta mūsų vertybių. Tačiau dabar um, atsirado nauja viltis. Uh, pasikeitė laikai, ponia Baronienė. Ir dabar Rusija labai atidžiai stebi ir mūsų politiką. Kalbant apie Norvegiją ir naftos išteklių paieškas ten, poslingiai yra teigiami dėl Sevastopolio ir dujų tiekimo. Šie klausimai taip pat vertinami teigiamai. Taip pat teigiamai vertintinas ir Rusijos e, elgesys e, Smolensko tragedijos akivaizdoje. E, aš noriu priminti Andžėjos Vaidos filmą Katynė. Ir noriu pasakyti, kad dabar Rusija elgesi visai kitaip nei tais laikais. Rusija dabar pripažino, kad tikrosios problemos glūdi rytuose ir pietuose. Iranas, Kirgistanas ir aš tikiuosi, kad Rusija palaikys ir sankcijas prieš Iraną. Aišku, tam reikalingos naujos sutartys, mes tikimės, kad e, santykiai pagerės ir mums pasieks, pa, pa, pavyks pasiekti strateginės partnerystės. Parola, Dėkuoju. Pone Hautala, vieną minutę. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai visai dėrybiniai grupiai Rostove. Aš tikrai labai patenkinta, kad buvo iškelti svarbus klausimai. Kaip jūs minėjote, esame daug teigiamų tendencijų, tačiau daugelis dalykų vis dar kelia nerimą. Manau, kad būtent šioje rezoliucijoje turi atsispindėti ir mūsų nuogastavimai. Mes labai tampriai bendradarbiavame su komisija ir taryba ir e, rengdami rezoliuciją stengiamės nepamiršti ir žmogaus teisių. Komisijos narė Malstram kalbėjo apie žmogaus teisių pažeidimo atvejį pono Manitski atvejis yra labai sukrečiantis pavyzdys kaip um, žmogaus teisų gynėjas žuvo gindamas žmogaus teisės. Reikia nepamiršti ir to, kad Rostove nevyriausybinėms organizacijoms buvo neleidžiama išreikšti savo nuomonę. Tuo tarpu Ir pagal Rusijos konstituciją e, yra užtikrinamas e, žodžio laisvė ir susirinkimų teisė. Ponas Kurskis, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Maskva pripažįsta, kad e, nebodernizavus prieigos prie vakarų technologijų, jie neturi šansų prisivyti ES išsivystimo lygmens. ES turi tuo pasinaudoti, bet aukščiausio lygio sustarimo rezultatai nėra e, pilnai tenkinantys. E, po šio sustikimo ES bus sunkiau ginti tam tikras vertybės. Todėl naujoji partnerystė su Rusija būtinai turėtų numatyti atskirus straipsnius žmogaus teisėms. Ir užkirsti kelią Rusijai su mumis bendradarbiauti, jeigu žmogaus teisė padėtis ten negerės. Nelabai suprantu, kodėl nesureagavome į demonstracijas Sankt Petersburgė ar Maskvoje. Ne vien tik tai reikia dalinti Sakharovo premijas, reikia savo žodžius taip pat lydėti ir darbais. Dabar žodis ponai Belder. Pone pirmininkė, nuo uh, Pėterio didžiojo laikų uh, Rusija ir Europa labai skirtingai vertina patį modernizavimą. Viena vertus apie modernizavimą galima kalbėti kaip apie materialų dalyką, kita vertus galima kalbėti apie labai plačią modernizavimo savoką. Ir Rostove prie Dono pasirašęs modernizavimo partnerystę prezidentas Medvedevas aiškiai iš, išreiškė, kad Rusija šią savoką vertina technokratiškai. Europos institucijoms yra svarbu kalbėti apie visuomenės modernizavimą, apie žmogaus teisių gerbimą pilietinėje visuomenėje. Panašu, kad Rusijos slaptosios saug... tarnybos gavo dabar daugiau valdžios ir manau, kad mes neturėtume leisti, kad Putino modelis pasikartotų tiek regione, tiek Ukrainoje. Žodis ponui Lyzek, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone Ašton, gerai, kad mes šnekamės su Rusija, tokio dialogo mums reikia. Ir visi protingi žmonės čia mus remia. Taip pat ir Europos parlamentas šį dialogą su Rusija remia. Rusija keičiasi, bent jau mes to tikimės. Tikimės, kad kaip tik ir bus taip, kaip sako ponas Medvedevas, kad įsigalios teisės viršenybės diktatūra. Tad, tad tie, kurie investuoja į Rusiją ar uh, prekiauja su ją, susilauks e, tokių teisinių nuostatų, kurios e, leis jiems tą verslą plėtoti, o netrukdys. Deja, iki šiol e, egzistuoja daug teisinių barjerų tam. Visą laiką tai turime Rusijai priminti. Rusija bendradarbiauja su tarptautinė bendruomenė, su NATO, su jungtinėmis tautomis, kai kalbame apie kovą su terorizmu ar tarptautinį saugumą apskritai. Bet neturime užmiršti, kad e, ne viskuo yra pasirūpinta. Pavyzdžiui, kalbant apie Rusijos santykius su kaimynais, yra Rusijos politikų, kurie norėtų atkurti Rusijos imperiją. Konkrečiai e, mums e, teko priminti Rusijai tai e, jos santykiuose su Gruzija. Dabar žodis suteikiamas ponui Fleckensteinui pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone baroninė Ashton, Mėly kolegos, ES ir Rusijos susitikime buvo pasiektas svarbių rezultatų, ypač sukonkretinant modernizavimo partnerystės savoką. Man labai džiugu, kad dialogas tarp pilietinė, su pilietinė visuomenė buvo pripažintas prioritetiniu klausimu modernizavimo partnerystėje. Kaip ES Rusijos delegacijos pirmininkas aš prieš keletą dienų vadovavau posėdžį, kuriame būtent kalbėjome apie pilietinės visuomenės kūrimą. Per pastaruosius metus Rusija padarė tikrai didelės pažangos. Aišku, dar daug reikia padaryti, tačiau mes remdamiesi savo patirtimi galime Rusijai pagelbėti. Keitimasis nuomonėmis yra pats svarbiausias dalykas, nes niekada negalėsime modernizuoti partnerystės nesikeisdami nuomonėmis. Man labai gaila, kad mes nepasistumėjome į priekį bevizio režimo srityje. Turime siekti naujų tikslų bendrai kartu su Rusija. Visiškai nereikia dabar numatyti laiko grafikus. Dabar svarbiausia aiškiai numatyti kriterijus, e, neprarasti pasitikėjimo. Rusija turi žinoti, kad įvykdžiusi tam tikrus įsipareigojimus ir išsprendusi tam tikras problemas, jei, jie tikrai pasieks be vizio režimo susitarimus. Ačiū. Ponas Černeskis, vieną minutį, prašau. Panie pirmininkė, ponios ir ponai. ES ir Rusijos santykiai turi būti dvipusio eismo gatve. Galime suteikti Rusijai žinias, dalintis technologiniais pasiekimais, tai yra būtina, tačiau Rusija turės mainais taip pat kažką pasiūlyti, e, pagerinti aplinką investicijoms, mūsų investuotojams. Mes taip pat norime tam tikrų teisinio iškumo ir stabilumo. Apgailestauju, jog per šį vadovų susitikimą, dėja e, viskas vyko tik viena kryptimi, mes daug ką pasiūlėme, tačiau nieko mainais negavome. Bendroje rezoliucijoje pasigendu nuorodų į konkrečius žmogaus teisių e, pažeidinėjimų atvejus. Turėtumėme pasakyti pavardės, e, pateikti konkrečius pavyzdžius, kurių yra daug. Jei ponė Merkel su ponu Medvedevu sutarė, susitarė steigti ES Rusijos politinę bendryje, turime susitarti, ar mes kalbame vienu balsu, ar visos valstybės kalba atskirai, kiekviena už save. Ačiū dabar žodis ponui Milan Monui pusantros minutės. Ponios ir ponai. Prašau visų tylos. Santykius tarp, su Rusija svarba ES yra aiški, tai yra galinga kaiminė strateginės svarbos partnerė, nuolatinė saugumo tarybos narė. Rusijoje viskas rimsta dėl naujo susitarimo su JAV ir to taip pat dėl e, susitarimo dėl karinio raketinio skydo, naujų susitarimų su Ukraina. Ukrainos situacija buvo kitokia prieš porą metų, o taip pat čia turiu priminti Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1920 dėl Irano. Taigi mums taip pat atėjo laikas siekti geresnių santykių su Rusija. Ledeštin, aš apgailę stauju dėl to, kad mes nepasiekėme pažangos dėrybose dėl naujo susitarimo su Rusija. Tai reiškia, kad Rusija turi pirmą prisijungti prie PPO. Šis klausimas dar neišspręstas. Kolegams, mums reikia plataus užmojo susitarimo, kuriame būtų sprendžiami energetiniai klausimai, investicijų klausimai, priekybos klausimai. Ten reikia iškių taisyklių ir tai bu, turi būti teisiškai saistantis susitarimas ar sutartis. Be abejo, aš manau, kad ES turėtų palaikyti Rusijos siekį modernizuotis. Tačiau partnerystė modernizavimosi vardan ir e, ta sistema, tas pagrindas, kuris buvo patvirtintas šiame susitikime, net, netitinka tos alternatyvos, kurią ką tik tai pristačiau. Aš aišku sutinku, kad Rusijai reikia tobulinti savo teisę sistemą, kovoti su korupcija, tai ir yra tos partnerystės dalis. Visą tai yra gerai, ir kadangi manęs niekas negirdė, aš tikriausiai baigsiu kalbėti ir noriu pasakyti, kad vieninga, veiksminga ES politika yra priemonė, kuri numatyta pagal Lisabonos sudartį ir kuri yra būtina ir jūs, ponė vyriausioji galiotinė, padėsite mums to pasiekti vieningos nuseklios politikos Rusijos atžvilgiu. Ačiū. Per favore, kolegi, stiamo concludendo. Ponios ir ponai, labai prašau, mūsų diskusija eina į pabaigą, prašome elgtis ramiai. Vieną minutę ponui Vikeninui. Dėkuoju pirmininkė. Iš tikrųjų matau, kad e, sunku jums palaikyti tvarką salėje, tik bijau, kad e, triukšmas vis didės. Pane vyriausiai įgaliotinė, labai dėkoju už tai, kad suteikėte mums informacijos apie aukščiausio lygio e, susitikimą. Jis mus e, labai domina. Suprantu, kad jis buvo konstruktyvesnis, realistiškesnis, e, jame buvo daugiau pagarbos vieni kitiems. Aš manau, kad tai pagerins mūsų santykius su Rusija. Ir jeigu dar prie to mes pasieksime, kad mūsų vertybės yra labiau gerbiamos, tai turėsime daugiau bendrų tikslų, e, galėsime siekti siekti dar platesnių iniciatyvų. E, aš negaliu pasakyti, kad rezoliucija, kurią ketiname priimti, yra silpna. Aš manau, kad ji gerai subalansuota rezoliucija, ji aiškiai demonstruoja ir atspindi šio susitikimo rezultatus. Pagerėjęs bendravimas su Rusija yra labai svarbus, jis suteikia mums galimybę spręsti e, ilgai e, užsi, užtrukusius klausimus ir problemas. Grazie. Eh, per quanto riguarda. Ačiū. Dėl e, pasisakymų pagal spontanišką procedūrą suteiksiu žodį tik tai vienam atstovui iš frakcijos. Iš visų prašysiu žodžio, nes mes labai atsiliekame nuo darbo tvarkės tik dabar. E, kolega Vaidė, vienai minutiai. E, Cienījumie kolēģi, sadarbība ar Krieviju. Ne... Pone pirmininkė, ponios ir ponai bendradarbiavimas su Rusija turėtų būti tęsiamas ir plėtojamas. Tačiau naujas partnerystės susitarimas turėtų būti tikslesnis ir teisiškai saistantis. Bendradarbiavimas e, modernizavimo vardan turėtų būti dvišalis ir subalansuotas, kaip e, žmogaus teisų pakomitečio koordinatorių turiu akcentuoti, kad beveik 200 15 nuosprendžių žmogaus teisų klausimais Rusijos teismuose. Rusijos atžvilgių buvo mm, priimtas sprendimas, kad valstybė kalta, tačiau kompensacija nenumatyta. Pavyzdžiui, Kononovas sudegintas. Daugybė Latvijos piliečių taip pat netgi tie, kurie prisipažino buvę kaltais, sulaukė susilaukė pripažinimo iš Rusijos vyriausybės. Atrodo, tai įrodo, kad mūsų supratimas apie žmogaus teisės čia ir Rusijoje labai skiriasi. Ačiū. Dabar žodį suteikiu mm, ponui Pasku dviems minutėms. Mano galva, 2010 birželio 5-osios susitikimas tikrai daug, e, pasiekė daug, daugiau rezultatų nei ES Rusijos viršūnių susitikimas, nes Svarbiausia, kad abi šalis suvoktų, kad kalba apie, pačius, tos, apie tos pačius dalykus, tuo tarpu viena kalba apie e, di, ginčių sprendimo mechanizmą, o kita kalba apie kitus forumus. Tačiau net, kadangi pats esu tarptautinės politikos ekspertas ir profesorius, net vertindamas e, įtaką ir galę ne, ne, nes, nesuprantu šios situacijos, kuomet tikrai mažesnės įtakos šalis sprendė tokius dalykus. Grazie per l'ultimo intervento. Dėkoju dabar. Ponas Milcer bus paskutinis pasisakantysis. Frau Präsidentin. Äh, Pone pirmininkė, turime pasakyti, kad daug ko buvo nepasiekta šiame susitikime, nes modernizavimo partnerystė yra tik tai popieriuje. Ir visai neaišku, kas nutiks su bendradarbiavimo partnerystė. Nenumatyti jokie laiko grafikai, jokie konkretūs konkre projektai. Tuo tarpu labai svarbu gilinti santykius su Rusija, nes vien dėl energetinių sumetimų Rusija yra pati svarbiausia ES partnerė. Na, o vizų liberalizavimo klausimą susijęti su e, rytų šalimis yra tikrai nenaudinga. Mm, dar 2004 metais plėtros e, etape tuo metu vykusiame mes e, suklydome. Ir dabar reikėtų diskutuoti ir apie gazos konfliktą. Turėtume iškelti klausimą, kodėl kalbama apie gazą, bet nekalbama apie nestabilumą Kirgistane, nes panašu, kad tas nestabilumas persikels ir į kaiminę šalis. Reikia nepamiršti ir Nabuko projekto. Grazie. Eh, chiudiamo la procedura del catch di AI e... Dėkoju, dabar spontaniškų pasisakymų procedūra baigta ir norėčiau paprašyti pasisakyti komisijos vicepirmininkės baronienės Ashton. Atsiprašau jos dėl triukšmo salėje. Kolegos, prašyčiau tylos. Taigi, vicepirmininkė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you, Madam President. I'm... Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad Tie, kurie norės išgirsti šios diskusijos pabaigą, galės tai padaryti. Noriu sustelti ties keletų svarbiausių dalykų, kuriuos minėjo parlamento nariai. Pradėsiu nuo modernizavimo partnerystės ir e, nuo politinio bendradarbiavimo susitarimo. Vienas kito jie e, neanuliuoja. E, yra e, problemų susijusių su prekybą ir ekonomiką. Bet aš visai nebejoju, kad mums reikia šį susitarimą užbaigti drauge su partnerystė modernizavimui. Sutinku, e, kad mūsų laukia nemažai iššūkių, tai sakė ponas Severin, bet ponas Lansdorfas paminėjo, kad tai suteikia mums naujų galimybių. Ir reikia pasakyti, kad tas sustarimas nėra vien tik tai apie e, techninę pažangą, kurio norėtų, kurios norėtų Rusija, bet taip pat ir apie žmogaus teisės, apie reformas šitoje srityje. E, Panas Belderi, jeigu pažvelgsite į dokumentus, tikrai tai pamatysite. Aš iš tikrųjų e, pasisakau taip pat kaip ir e, ponė Omen Reuten, kad ES turi kalbėti vienu balsu. Ir matome, kad jau įvairiuose srityse taip ir vyksta. Aš žinau, kad e, Rusija mieliau kalbasi su 27 valstybėmis narėmis bet ES, kalbėdama vienu balsu, tikrai daugiau gali pasiekti santykiuose su Rusija, negu kad atskiros valstybės narės. Ponas Tanukas, ponas Lepenas, ponas Svoboda kalbėjo iš vienos pusės apie krizių valdymą, aš kalbėjau su ponu Lavrovu apie tai, kaip galime geriau bendradarbiauti, spręsdami šias problemas. Iš tikrųjų, e, Kirginistano e, problema nebuvo tuo metu tokia aktuali, bet be jokios abejonės mes palaikome ryšius su Rusija ir šiuo klausimu e, per pastarasias e, kelias paras aš daug kalbuosi telefonu su Kazakstano atstovais ir kitais stengdamasi pažangos pasiekti. Vakar susitikau su Ukrainos ministrų pirmininkų e, kalbėjome apie tai, kaip e, toliau gerinti mūsų santykius. Ukraina mums labai svarbi partnerė, labai svarbu, kas vyksta šioje srityje, vizų e, režimo palengvinimo srityje. Čia ponas Brokas teisingai sakė, kad turime elgtis nuosekliai, turime veikti taip, kad nesukurtume netinkamo disbalanso. Panas e, Fleckenstein, e, pilietinė visuomenė buvo e, minėta mūsų pokalbiuose. Mm, Rusijos žengimas PPO narystės link. Mums atrodo, kad lengviau būtų jai to pasiekti be muitų sąjungos. Ir pagaliau Gruzija yra labai svarbi problema, ją mes nuosekliai keliame įvairiuose lygmenimis, mes ir toliau ketiname toliau dirbti Ženevoje siekdami sprendimo šios problemos. Na ir paskutinis žodis - energetika, be jokios abejonės e, labai svarbi problema ir sprendžiant ją mums reikia stiprios partnerystės su Rusija. Dėkui. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Sulaukiau šešių pasiūlymų priimti rezoliucijas. E, diskusijos šio klausimu baigiamos, balsuosime dėl jų rytoj 12 val. O dabar salėje prasidės balsavimas.